Witam Państwa na początku oświadczenia pisemne. E, deklaracija raštu, kurią pristatė Tarabel, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marija Kristin Veržyje ir Renate Weber. Tai yra deklaracija dėl Europos statuso asociacijoms fondams. Dauguma parlamento narių pasirašė šią deklaraciją, tad laikantis 123 straipsnio, viso tai bus paskelbta ir įrašyta protokoluose, taip pat bus įrašyti ir deklaraciją pasirašusių asmenų vardai ir pavardės. Antroji deklaracija, kurią pristatė